parlamente numatytų darbo sąlygų. Jūri komitetas birželio 19 dienos posėdėje patikrino e, Thierry Cornilė ir Patricia Lalonde kompetencijas ir galės ir pasiūlė vienbalsiai patvirtinti jų mandatus nuo gegužės 18 dienos, ar kas nors prieštarautų. Jeigu ne, tai mandatai yra patvirtinti.